matau, taigi dėja jis nepasisakys. Pospišil, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai pasiaiškinsiu, kodėl, kaip, kodėl balsavau už makrome, makroekonominę paramą Ukrainai. Aš tai sveikinu išskyrus tą politinę paramą, apie kurią mes kalbėjome savo diskusijose, mes šalia to dar patvirtinome ir makroekonominės paramos priemonės 1,8 milijardo eurų vidutinės trukmės paskola tokio dydžio turėtų būti išmokama Ukrainai. Aš nu, mes norime, kad Ukraina siektų, siektų demokratijos ir teisinės valstybės principų, rinkos ekonomikos principų ir tam reikia ne tik politinės, bet ir ekonominės paramos. Mes turime pasirūpinti, kad Ukraina gautų to, tokią pačią paramą kaip ir Europa po antrojo pasaulinio karo. Dėl to pritariu šiam pasiūlymui ir tikiuosi, kad ir ateitie surasime kitų būdų, kaip padėti šiai šaliai. Ir aišku, viskas priklausys nuo to, kokių tolesnių reformų bus imamasi Ukrainoje tam, kad paskolos, kurios skiriamo šiai šaliai, nenusėstų oligarchų kišenėse, bet realiai padėtų šaliai. Toliau žodis poniai Morvai dėl to paties pranešimo. Ačiū. Mano kolega ir draugas pona Balco negalėjome abu nuspręsti, kaip balsuoti dėl šio pranešimo. Mūsų pozicija yra net sudėtingesnė nei kitų kolegų, nes mes, kaip vengrai, turėjome balsuoti dėl to, ar ES teik, turėtų teikti paramą Ukrainos vyriausybei, kuri, kaip mes puikiai žinome, netarnau, nesiekė apginti vengrų tautinės mažumos interesų vakarų Ukrainoje. Mes, vengrai, taip pat žinome, kad vengrų mažuma Ukrainoje e, verčiama, pavyzdžiui, e, E, prisijungti prie, prie karinių pajėgų, eiti į armiją ir kovoti kare, kuris yra ne jų. E, taip pat e, jiems mokami tokie didžiai atlyginimai, kurie mokami trečiojo pasaulio šalise. Na, maždaug tokio pobūdžio, kaip, kaip, kaip sakoma, reikia išgyventi už eurą per dieną, jie gauna 30 eurų per mėnesį, kažką reikia daryti tuo klausimu. Toliau ponas Balco. Pone pirmininkė. Ukrainai reikia ES paramos, tačiau makroekonominė arba finansinė parama, dėl kurios ką tik balsavome ir kurią patvirtinome, turi pasitarnauti uh, teisingam tikslui. Ta parama bus skirta įgyvendinti TVF reformų programą. Pradėkime nuo to, ko reikia Ukrainai. Ukrainoje vyksta socialinė krizė. Tam reikėtų skirti ES lėšas, tačiau mūsų pakeitimus atmetė parlamento narių dauguma. Privalome stabilizuotų Ukrainą. Reikalinga taika, Turi būti nutraukta ugnis, baigtis kraujo praleijimas. Tačiau tai būtų tik trumpalaikis sprendimas, kad įsivyrautų ilgalaikė taika. Turime atsižvelgti į visų partijų e, interesus ir užtikrinti savivaldos galimybę tautinėms grupėms. Pirmininkė, man atrodo, kad tapome vengrų parlamentu, nes čia likome tik trys. Trys vengrai. Dabar žodis ponai Bogavič, bet jo nėra. Nėra ir pono Mamikins. Net mikrofonai nebeveikia. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimai dėl metinės mokesčio ataskaitos. Vėl turėtų pasisakyti ponas Lūkė, jo nėra ir žodis poniai Morvai. Mokesčių klausimai yra ta sudėtinga tema, dėl kurios balsuoti man labai sunku balsuoti už tai yra klausimai, um, kurie priskirtini šalių um, kompetencijai. Mes žinome apie mm, Luksemburgo skandalo, skandalo atvejį. Žinome, kad ponas Junkeris buvo neseniai išrinktas Europos komisijos pirmininku ir atrodo, kad jis gali išsisukti nuo visko. Apie tai kalbama tame pranešime. Ar nebūtų puiku, jei norėtume padėti ir kitiems, pavyzdžiui, tiems žmonėms, kurie tapo e, kitos šalies valiuta pasiimto, pasimtos paskolos aukomis, apie kurias ką tik kalbėjau. Galbūt reiktų pabandyti apginti žmonės gatvėje. E, Bogovič, kaip. Dėkoju, kolega. Suteikčiau žodį kolegai Bogovič, bet atrodo, kad man nepavyks padaryti, kadangi jo nėra. Tiesiog norėčiau informuoti jūs, jeigu būtų kas nors salėje, kad šio posėdžio protokolas bus pateiktas kitą.